Okay, we are, we are not very many. Nėra mūsų labai daug, nes e, turėjo vykti posėdis ir dėl dviejų dokumentų paketo. Tačiau tie, kurie susirinko, tikriausiai puikiai praleisime laiką. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti darbo atvarkę. Turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, ryto, rydienos posėdis yra panaikintas. Po to, kai buvo atidėtas balsavimas dėl hipotekų, tik dabar viskas atidėta. Dabar turime atvirą koordinatorių posėdį su ponu, susitikimą su ponu Vaizeriu 8 gegužės nuo 2 iki 3, 3, taigi rytoj. Taigi jūs kviečiami į tą susitikimą. Jeigu reikia priminti, tai ekonomikos ir finansino, finansų komitetai, kurie rengia Ekofino tarybos ir Eurogrupės e, posėdžius ir e, peržvelgia ekonominę ir finansinę situaciją valstybės narėse ir turi apie tai pranešti tarybai ir komisijai šią temą. Šis komitetas, ekonomikos ir finansų komitetas atsakingas už pervišinio e, deficito procedūras ir valstybės narės bus informuotos apie būklę, įskaitant ir e, korekcinių priemonių grafiką. Aišku, kad tai yra atviras koordinatorių posėdis. Jis nebus e, transliuojamas, nebus presos ir galbūt galima bus užduoti klausimus, kurių neužduodame viešai. Taip pat noriu pranešti, kad dėrybų dėl pakeitimų susitarimui įsteigiančio Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką ir išplečiant jo veiklos geografinę zoną į, įtraukiant a, į pietus nuo viduržėmio jūros šalis. Tai yra nauja konsultacija, įvyko trialogas. Balandžio 24 dieną pasiektas politinis susidarimas, o ir išsiaiškintos smulkios detalės per raštišką procedūrą tarp darybininkų komandų. Dabar noriu dar kartą pagal 70 taisyklę noriu pasikonsultuoti su, su komitetu, ar šešėliniai pranešėjai norėtų apie tai pasisakyti. Tai būtų galima padaryti dar. Jeigu nebus prieštaravimų, tai tekstas bus pateiktas plenarniai sesijai balsuoti birželio mėnesį. Ar yra prieštaravimų? Jeigu ne, tuomet, kaip sakiau, vyks tokia procedūra. Labai ačiū. Jie visada pasirenka tinkamą momentą pateikti tą kavą, ar ne? Toliau keičiamės nuomonėmis su Volteriu Radermacheriu, kuris yra Eurostato generalinis direktorius. Man labai malonu pasveikinti Volterį komitete. Tikriausiai bus įdomu apsikeisti su jumis nuomonėmis, taigi prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu per keletą minučių pristatyti pagrindinės problemas. Gerbiami parlamento nariai, su dideliu malonumu atvykau pas Jūs apskeisti nuomonėmis apie Europos statistiką, kokia yra būsena ir kokie strateginiai iššūkiai mums kyla. Šiandien šis sustikimas yra naujovė, pirma naujovė, e, įrodymas to, kad mes suprantame, kad e, kvalifikuota statistika, gera statistika gali padėti priimti gerus sprendimus. E, ši galimybė e, atsirado po mūsų pastangų modernizuoti statistiką. Vadovaujant komisijai mes priemėme svarbius sprendimus, kurie buvo reikalingi. Politinis ryštas taip pat buvo labai svarbus mūsų sėkmiai politinės iniciatyvos ir valdymo reformos, reformos e, atsiperka. Dabar visi suprantame, kad oficiali statistika turi būti priderinta tikslams, kurių siekiame, turi būti patikima ir pakankama, kad būtų galima priimti sprendimus. Ji turi sustiprinti demokratinį legitimumą. Na, o geros kokybės statistika visada buvo Europos kūrimo širdis. Ir neatsitiktinai Eurostatas buvo pirmasis komisijos departamentas, įkurtas pagal Romos sutartį 1957 metais. Kadangi netrukus švesiu 600 gimtadienį, birželio mėnesį, turiu, galiu pasigirti, kad esu trim mėnesiais vyresnis negu Eurostatas. Eurostato pirmtakas įkurtas 52 metais rugsėjo mėnesį. Mūsų statistika plėtojasi ir plėtėsi labai smarkiai. Eurostatas per bendrą gamybos sistemą teikia statistiką, e, e, bendradaujant su nacionalinėmis statistikos institucijomis. Iki pastarojo meto toks požiūris buvo pasternavo e, mūsų tikslams. Mūsų statistika prisidėjo prie priimant svarbius sprendimus kuriant Europos Sąjungą. Pradedant nuo e, anglių, e, plieno e, bendrijos, o besiplėtojanti realybė nuo šio amžiaus pirmojo dešimtmečio vidurio kuria įtampą gaminant statistiką. Pirmiausia, atsiranda nauja paklausa statistiniams duomenims ir tai pagrista diskusijomis dėl politinių, ekonominių, socialinių aplinkos iššūkių. Antra, statistikos tarnybos susiduria su išteklių trūkumais. Didėjantį, pas, taigi didėja paslaug, pas, paklausa ir mažėja ištekliai, didėja atsakomybė. Politiniai teisiniai sprendimai, kuriuos reikia priimti pusiau automatiškai, interpretuojant kvantitatyvinius rodiklius. Taigi periname nuo mechanizmo, kuris statistiką panaudojo kaip šaltinį priimant sprendimus, periname prie automatiškesnio sprendimų prieimimo. Taigi yra tiesioginis ryšys tarp rodiklio ir sprendimo. Be to, suinteresuotos šalis nori, kad e, jų atsakymų našta mažėtų. Trečia, e, tie epizodai, kurie e, visi mums gerai žinomi, pridėjo papildomą kritišką dimensiją prie to, prie to supratimo, kad e, politikos sprendimai turi būti pagristi nepriklausomais, e, pakankamai griežtais statistiniais rodikliais. Taigi tų e, iššūkių negalima pakankamai neįvertinti. Taigi koks yra atsakymas į problemas? Iš jos klausimus. Atsakymas vadinasi Europa. Europinis sprendimas statistikos prasme yra išeitis, kuriant kokybinio patikrinimo režimą ir didinant efektyvumą, mažinant paralelizmą ir stiprinant bendradarbiavimą. Praktikoje reikia įsteigti tikrą Europos statistinę sistemą kaip institucinį atsakymą. Pastaraisiais metais daugiausia teisinių reformų ėjo tuo, ta, tuo keliu, paminėsiu pagrindiniuos 2009 metais, e, taip vadinamas statistikos įstatymas, tai yra reglamentas 223, buvo patvirtintas. Jūsų aktyvus dalyvavimas e, buvo labai svarbus nustatyti nepriklausomumo, profesionalizmo, lankstumo standartus, kurie svarbus e, renkant, renkant europinę statistiką. Per labai trumpą laiko statistikos įstatymas atrodo yra žymus, gali būti vertinamas kaip žymus žingsnis į priekį. Taip pat atsirado žinių apie tai, kaip neteisingos biudžetinės, biudžetiniai duomenys pateikiami iš vienos šalies, tai yra Graikijos. 2010 e, m. sausio 9 m. mes pateikėme ataskaitą parlamentui ir išdėstėme visas tas problemas, e, dėl ko buvo iškreipytos statys, Graikijos statistinė sistema. Taip pat sužinodome, kad tie epizodai vienoje valstybėje narėje sugadino įsivaizduojama visos Europos statistikos sistemą. Ir tai buvo viena iš silpnųjų vietų bendroje diskusijoje dėl biudžeto krizės. Mes pasiūlėme kelius, kaip panaikinti tuos blogai veikiančius mechanizmus. Eurostatas valstybėmis narėmis e, pradėjo bendravimo su Graikijos statistikos tarnyba e, žingsnius, kad sustiprintų institucinę reformą, pagerintų biudžeto domenų kokybę ir e, sugražinti Graikijos statistiką į teisingą kelią. Pasiekėme gerą progresą, nepaisant problemų, kurios laukia ateityje. Mūsų balandžio 23 paskelbti duomenys kai skelbiami viešojo sektoriaus duomenys, e, Graikijos e, rodo mūsų greitą, greitai pasiektą sėkmę. Tačiau taip pat pasimokėme ir platesnę prasme. Mes esame aktyvesni, kad e, sukurtume biudžeto domenų kokybišką sistemą, kad būtų galima pastebėti biudžeto duomenų E, nukrypimus. Taip pat e, nu, turime naujas audito e, galės, kurias rėmė ir Europos parlamentas. Mes jas panaudosime atsargiai ir ryštingai, kad iškirsime kelią tokiems epizodams kaip anksčiau. Mes galvojame, kaip, kaip išplėsti biudžeto duomenų apriepti. Pirmiausia, per sistemingesnį duomenų rinkimą apie nenumatytus įsipareigojimus. Man atrodo, kad jūs to būtent reikalavote. Arba nustatant priemonės, kaip standartizuoti apskaitos standartus viešuosiuose sektoriuose, taip vadinamas IPSA e, apskaitos standartus. Lygiai greičiai mes modernizuojame savo darbą įgyvendinami Europos statikos rinkimo sistemą. Taip pat 2009 metais komisija patvirtino komunikatą, tai yra ES statistikos e, rinkimo metodas, vizija ateičiai. Ir čia turime labai ambicingą darbo programą, e, keičiant tą Europos sistemą. Tai yra e, žymus sisteminis pasikeitimas naudingas visiems veikėjams, kurie teiks pagalbą sprendžiant išteklių problemas. Na, ši užduotis nelengva, tai reiškia, kad reikia pakeisti visą teisinę architektūrą, kuri remiasi maždaug 350 reglamentų, e, sukurti naują architektūrą, kuri mums leistų e, naudoti daugelįpius duomenų šaltinius, sumažinant dubliavimąsi e, ir suteikti lankstumo. Susidurėme su kliūtimis, aišku. Pavyzdžiui, E, pažangos e, lygis ir e, valstybių narių informatumo lygis. Įsišaknies nenoras keistis duomenimis ir aptarinėti duomenų konfidencialumą Europos lygmenių. Daugelio valstybių narių nenoras elgtis lankščiai, suderinant mažiau reglamentų su uh, E, ir daugiau antrinių teisės aktų taikymą. E, pagal Lisabono sutartį yra kalbama apie deleguotojų įstatymų taikymą pagal 290 straipsnio tam tikras dalis. Be to mes dabar galvojame, kaip e, pakeisti savo prioritetus ir keičiame taip pat oficialiosios statistikos katalogą. Mūsų tikslas išlaisvinti tuos ir taip negausius resursus, kad galėtume prisitaikyti prie vartotojų poreikių. Gerbėjami parlamentarai, ekonomikos ir pinigų sąjunga galės gerai funkcionuoti tik tada, jeigu bus gauta patikima ir kokybiška oficialioji statistika. Kalbant apie eurozonos erdvę, jūs patys esate nekarta pasakę, kad oficiali statistika yra naujos valdymo sistemos pagrindas. Labai svarbu sukurti nepriklausomą Europos statistikos tarnybą ir apie tai yra kalbama e, vadinamajame šešių dokumentų pakete. Sveikiname e, pagal tą paketą mums siūloma naująjį paketą, nes Europos komisija ką tik pasiūlė pakoreguoti statistikos įstatymą, kad jį atitiktų e, tokius kriterijus kaip efektyvus nepriklausomumas, administracinių išteklių efektyvus panaudojimas E, privalomi įsipareigojimai ir pasitikėjimas. Tai yra naujos savokos, kurios dabar yra naudojamos palaikant ryšį tarp nacionalinės administracijos ir komisijos, o valstybės narės visos yra aukščiausių politinių lygmenių įtraukiamos į reformų įgyvendinimą aktyvesnį. Aš tikiuosi jūsų aktyvaus dalyvavimo diskutuojant apie būsimuosius reikalavimus mums Aš žinau, kad vyks darybos pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. E, yra priimamas sprendimas dėl naujo Eurostat vaidmens. Mes suprantame, kad nacionalinės statistikos tarnybos įgaus naują reikšmę. E, iš EDP patirties mes jau bandėme e, išsiaiškinti, kaip naujus statistikos standartus būtų galima praktiškai pritaikyti, kad e, makrobalansą e, ekonomikos makrobalansavimo procedūra būtų sutvarkyta. Kol kas nėra nustatyta jokių matematinių taisyklių, bet mes siekiame kuo didesnių kokybės standartų. E, kaip tik dabar baiginėjame antrinį teisės aktą dėl statistinių e, dalių. Tai tiesiogiai išplaukia iš šešių dokumentų paketo, e, kuris yra jūsų kūdikis Mes e, e, stebime atidžiai e, pokyčius ekonomikos valdysenos srityje, ypač tą vadinamą dviejų dokumentą paketą ir tai, kaip jis yra kuriamas. Tikimės, kad Europos statistikos tarnyba sugebės apsiimti jai priskiriamą vaidmenį. Ne tik vyriausybės nusipelno mūsų atidaus stebėjimo, mes taip pat norime, kad mūsų programavimo dokumentai būtų reformuoti iš esmės. 2007 metų programa ir sisteminė statistika, tokia kaip nacionalinė e, apskaitos statistika, vadinamoje SA 2010 turėtų būti pertvarkyti. Aš tikiuosi, kad galutiniai rezultatai tenkins e, siekius, kuriuos mes keliame dėl kokybės pirminiuose dokumentų pasiūlymuose. Vėliau bus pateikta daugiau pasiūlymų. Galėtume paminėti, pavyzdžiui, vien, naują vieningos rinkos statistiką. Tai yra vienas iš didžiausių e, Eurostat projektų, tai yra vadinamasis SimStat. Taip pat mes norime, kad dabartinis intrastat būtų pakoreguotas, sukuriant kur kas lankstesnę Europos, e, e ar, e, kur kas lankstesnė Europos statistikos keitimosi sistema. Tai būtų naudinga. E, E, galiausiai turime suprasti, kad Eurostat ir ESS toliau e, sieks e, sukurti kokybišką Europos statistiką, pavyzdžiui, sekant BVP pokyčius. 2007 metais buvo iškelta nauja iniciatyva ir mes rengiame geriausius būdus surinkti oficialią ekonomikos statistiką, atsižvelgiant ir į aplinkosaugos bei socialinį matmenį susijusius su ekonomikos augimu. Gerbiam parlamentarai, gerbiam pirmininkė, Europos statistika pastaraisiais metais išgyveno giles ir ištames reformas. Kitaip mes negalėtumėm gyventi. Aš esu pasirengęs pritarti. Uh, geros Europos statistikos sistemos įtvirtinimui. Tai yra vienas iš geriausių e, atsakų į dabar mums iškilančius iššūkius. Mes suprantame, kad Europos ateitis priklausys nuo to, kaip statistiką sugebėsime gerai integruoti į valdysenos e, gernimo e, reformas, e, valdysenos reformas. Europos statistikos specialistai, ekspertai yra pasirengę šį iššūkį atremti. Aš tikiuosi, kad mes nesame vieni, jūsų ilgalaikis susidomėjimas ir parama yra labai didelis pranašumas mums. Aš galiu jūs patikinti, kad mes entuziastingai ir ištingai siekiame savo ambicingas reformas paversti realybę E, patenkinant Europos statistikos ir piliečių poreikius. Status quo nėra sprendimas. Mūsų laukia ateityje rimta kova, bet aš tvirtai tikiu, kad tai prilyksta kovai už gerą Europos integraciją bendrai. Aš labai noriu, kad tokios progos kaip šiandien pasikartotų ir kad aš galėčiau su jumis dažniau keistis informaciją, kad jūs geriau suprastumėt, kaip Europos statistikos sistema prisideda prie geresnio valdymo ir geresnio politikos kūrimo Europoje, greitai besikeičiančiame pasaulyje. Ačiū. Thank you very much, Walter. Uh, this... Dėkoju. Komitete tikrai jūs turite puikių bičiulių, mes esame draugiškai nusteikę jūsų atžvilgiu ir be abejo stengiamės daryti viską, kad jūs įgytumėte daugiau galių. Ir mes iš tiesų ilgą laiką komitete turėjom tokį siekį. Šiemet jis atrodo bus įgyvenintas ir džiugu, kad dabar galime jau dabar pasakyti, kad daug ką pavyko pasiekti, kad šešių teisės aktų paketas e, buvo e, sutartas ir dabar e, Norėčiau kolegai Edvardui suteikti žodį, kad pirmas pakeistų, pateiktų savo klausimą. O gal koordinatoriams pirmiausia reikėtų suteikti žodį? Uh, well, Sven K., are you asking for the floor? Jūs, kolega, prašot žodžio, taip? Take the order of uh, how people pointed up. So we... Na, tokia tvarka, ko gero reikėtų suteikti žodį, kaip žmonės užsirašė. Galbūt jūs galėtumėt klausyti pirmiausia. Pirmiausia, sveiki atvykę, ponė Valteri Radechmacheri. Statistika, apskritai kalbant, statistiniai duomenys yra ypatingai svarbus, daug svarbesni negu skolų procentai ar, ar deficito procentas. Visą tai be abejo yra glaudžiai susijęs su statistiniais duomenimis. Mes žinome, kad statistiniai duomenys buvo problemų šaltinis kai kuriuose šalyse, kaip jūs minėjote. Tačiau aš norėčiau pasakyti štai ką. Kai kurios kitos šalis taip pat yra prisidėjusius prie to, kad informacija, statistinė informacija, atskaitos informacija būtų mažiau tiksli. Šiandien tai tebėra problema. Pritariu, kad kol neįdėksime harmonizuotos apskaitos sistemos, kokia egzistuoja privačiame sektorija. Jeigu neturėsim bendrų apskaitos standartų, na be abejo, mes dabar turime įsą vadinamosius standartus nuo 2010-ųjų, tačiau yra tokių šalių, kurios ir toliau tai turi dėgusios pinigų srautų sistemos apskaitą arba kokią nors kitokią sistemą ir jų teikiami statistiniai duomenys yra kitokie, kurios, ne vienodie, kurios pateikia Europos komisijai. Ir tai klaidina. Tai, e, žinoma, rodo, kad yra bandoma taikyti taip vadinamą kūrybišką apskaitą. Ką, ką jūs apie tai manote, ką čia reikėtų keisti? <clears throat> well, I, I think, um... Kol kas mano atsakymas būtų toks. Suprantama, turime stengtis kompensuoti tą faktą, kad nėra bendros apskaitos sistemos, kuri būtų taikoma visose valstybėse narėse turime bandyti pateikti kuo geresnius vertinimus tikslesnius duomenis, ar kalbėtume apie bendrą apskaitos sistemą, ar apie pinigų srautų sistemą ir panašiai. Čia yra makroekonominis lygmuo ir šiame lygmenyje mes turime galimybių spragas užpildyti, tačiau aišku būtų žymiai geriau, jeigu jau būtų pavykę mikrolygmenyje tas spragas užpildyti. Tad tuomet galėtume pasitikėti apskaitos sistemomis visose valstybėse narėse, jas būtų galima tarpusavyje lyginti. Tačiau be abejo, tebe lieka daug klaidų, skaitant objektyves klaidas, kurios patenka į apskaitos sistemas. Yra ir techninių dalykų, yra taip pat ir skepsio tam tikro. Manoma, kad e, man, man bandoma teikti, kad kai kuriais atvejais, kad ta naujai dėta sistema galbūt neatsipirks. Ir mano patarimas būtų toks. Turėtume labai atidžiai pasižiūrėti, ką duos šita mūsų atliekama studija, bus parengta šių metų pabaigoje ir tuomet galėsime numatyti, parengti tam tikrą veiksmų planą, kurio dėka galėsime visose valstybėse narėse įdėkti vieningą apskaitos sistemą. Tačiau be abejo, tai bus nelengva užduotis, nes kiek žinau, kad visi teigia, kad tai yra brangus dalykas, kad galima, kai kas sako, kad tai galbūt neturės reikiamo efekto, tai bus sunkiai įdėgiama e, valstybės erdvėje šalyse narėse. Žinau, kad valstybės sviruoja, nėra apsisprendusios imtis šių veiksmų. Jos nėra susitarusios dėl to, kad reikėtų dėkti pajamų apskaitos sistemą. Tai nėra lengvai spręstina užduotis. Pirmininkė, na taip, Skaidrumą užtikrinti paprastai būna nelengva. Okay, sorry. Uh, vielen Dank, Sharon. Vielen Dank. Ačiū, Sharon. Ačiū ponui Valteriu Radermacheriui. Dėkuoju, kad radote laiko atvykti mūsų posėdį. Mūsų pranešimas paprastai, tariant, buvo pakankamai pozityvus. Manau, kad nereiks kitų 60 metų tam, kad būtų galima rasti europinį sprendimą egzistuojančiai problemai. Praeitie mes susidūrime su gana neigiama patirtimi ir tą reikia suprasti. Aš esu parlamento narys nuo 2004, prisimenu, kad 2005 Mes paprašėme, kad Eurostatas vaidintų aktyvesnį vaidmenį. Visi žinojo, kad ne viskas yra sklandu, daug kas buvo susiję tų pastabų su Graikija, tačiau niekas negalėjo tiksliai vardinti problemos. Daugelis šalių, tame tarp ir Vokietija, e, norėjo, kad Eurostatas įgytų platesnę kompetenciją. Norėčiau grįžti prie to, ką minėjo kolega. Aš Buvau vienas iš pirmų, kuris minėjo šios problemos svarbą. Be abejo, kaštai yra dideli susiję su paimų sistemos įdėgymu, tačiau čia mes kalbam apie 2 milijardus eurų. Kalbama apie e, svarbą naštą biudžetui. Tai mano klausimas būtų toks. nepaisant pasiektos pažangos, ar esate tikras, kad surinkti duomenys apie įvairias valstybės narės yra lygintini tarpusavyje? Nes jeigu palygintume statistinius duomenys, jūs ir minėjote, jeigu palygintume duomenys tokios šalies kaip Vokietija ir jeigu pasižiūrėtume užimtumo rodiklius vienoje Vokietijos žemėje matytume, kad tie rodikliai net tie patys kaip kitoje Vokietijos žemėje. Kai Bundeslandai vadinamieji skaičiuoja eksporto mastus, kiek eksportuojama prekių iš Vokietijos į Prancūziją, tai yra net tas pats kaip Vokietijos importas į Prancūziją, nes skiriasi skaičiavimo metodika, nes Vokietija ir Prancūzija uh, skirtingai skaičiuoja, nors ta skaičiavimo metodika turėtų būti vienoda, kad būtų galima ją lyginti. Statistika be abejo nėra kažkoks savaiminis tikslas, nes statistika turi padėti priimti sprendimus. Tie duomenys turi padėti uh, įspėti, jeigu yra toks reikalas. Kai kalbu ekonominė valdysena, eurozona ir panašiai, įsivaizduoju, kad jūsų uh, rengiami statistiniai duomenys turėtų leisti skelbti pavojaus signalą, kai to reikia. Valstybės. Ar jau valstybės narės labiau pasitikė jumis? Taip turėtų būti. Yra prisimti įsipareigojimai susiję su augimo ir stabilumo paktu, įsipareigojimai susiję su Europos paktu? Ar pasitikėjimo šalių tarp yra daugiau? Um, the... Pradėsiu nuo finansinių duomenų palyginamumo. Žinoma, čia pasiektas palyginamumo ligmuo, kuris yra unikalus mano nuomonė. Pagal Maastrichto kriterijus skola ir deficitas palyginamumas tarp šalių, kurios nėra palygintinos pagal mūsų duomenys lyginant su, tai kaip mūsų duomenys lyginami su Junktinių valstijų, Australijos ar G20. -tuko. Čia mes investavome į kokybės patikinimo sistemą, kuri užtikrina, kad visi statistinės bendrijos veikėjai, žaidėjai žaistų pagal tas pačias taisyklės. Tačiau būtų neįmanoma primesti tokią kokybės patikinimo sistemą visiems 350 statistikos rinkinių. Pavyzdžiui, kai kalbama apie kultūrą, apie austrių statistiką, tikriausiai sutiksite, kad reikia sutikti su tam tikrus susiskaidimu, kad austros skaičiuojamas e, Prancūzijoje ar Ispanijoje nėra tas pats kaip skola ir deficitas. Tai kokybė statistinė prasme yra susijusi su ES koncepcija tinkamumas tikslui. Kam reikalingas tas pareiginamumas? Kiek yra toleruotina netikslumo, nes kiekvienas to netikslumo procentinis mažinimas kainuoja tai yra našta ir e, kainuoja tam tikrus išteklius. Nieko nemokamo nėra. Ir mes norime su jumis rasti geriausių būdų, kas konkrečiam elementui iš 300 rinkinių yra jūsų tikslas, kad galėtume kokybės sistemą pakoreguoti, kad užtikrintume tą reikiamą kokybę. Paminėjote pensijas. Čia galiu patvirtinti, kad komisijos pasiūlymas bent jau atitinka jungtinių tautų standartą. Tai yra apskaičiuoti su standartinė priemonė slaptą skolą, kuri vadinasi pensijomis visoms valstybės narėms ir tai padaryti privalomų skaičiavimų. Šiuo metu trys valstybės narės nori blokuoti tai dabartinėje diskusija dėl ISA 2020 ir tos trys valstybės narės yra dėja pačios didžiausios valstybės narės. Ir e, aišku, jos susiduria su tam tikrą riziką, jos mato tam tikrą riziką, tačiau kartu su jumis e, galime juos įtikinti, kad jas, jos prisijungtų prie kitų ir turime perspektyvą iki 2014 metų apskaičiuoti skolą, įskaitant pensijas. Panašiai ir e, nenumatyti įsipareigojimai specialiosios priemonės, e, viešos privačios partnerystės, įvairios naujoviškos priemonės. E, mūsų pranešime spaudai paskeltame balandžio 23 dieną mes suteikėme galimybę ne tik gauti Maastricht, e, skolą ir deficitą pagal Maastrichto kriterijus, bet ir papildomą informaciją, kuri leis pakoreguoti skaičiavimus pagal jūsų konkrečius poreikius. Tai ir jau yra įmanoma. Ir mes norime eiti ir toliau, siekti daugiau, kad turėtumėte informaciją pagal svarbiausius Maastrichto kriterijus, skolos kriterijus. E, niekas neturėtų būti slapta. Na, toliau. E, Auboliai ir oboliai. Paminėsiu du pavyzdžius, kuriuos jūs minėjote. Tai yra darbo rinkos duomenys. Tiesa, jeigu palyginsime šalis užregistruotų nedarbą su statistiniu nedarbu, e, gausime skirtingus skaičius tai yra bloga žinia. Tačiau gera žinia yra tai, kad yra e, bendra Europos statistinė, e, statistinis rodiklis, e, Europos užimtumo apžvalga, standartizuotas, standartizuota priemonė, kuri leidžia palygini, palyginti Vokietijos duomenis su Prancūzijos, Italo, Italijos, Kipro, Maltos duomenimis. ES vidaus prekybos rautai. Visiškai teisingai šiuo metu turime veidrodinius skirtumus. Pavyzdžiui, vieno eksporto vienos šalies e, eksportas ir nėra lygus importui, kuris yra skaičiuojamas dvigubų matavimų. Tas dvigubas matavimas sukuria daug naštos, jis susijęs su 50 procentų visos administracinės naštos statistikoje ir metų metus daug dirbama siekiant atsikratyti tos naštos. Iki šiol sėkmingai to nepavyko padaryti. Dabar mes norime. Mes pradėjome naują iniciatyvą, Simstat, tai yra bendros rinkos statistika, kur norime e, parengti tam tikrą, sakykime, duomenų Šengeno zoną, kur duomenys surinkami pagal Europos e, teisės aktus e, galėtų būti naudojami įvairiose šalise. Ir tuomet nereikės e, dvigubai matuoti srautų. Valstybės narės labai nenoriai tai žiūri, nes iš dalies jos mato tam tikrą suverenumo praradimą, nes turės pasitikėti kaimynais. <clears throat> Taigi mes, kaip sakiau, turime perėti bendros, tikros bendros e, Europinės statistikos sistemos. E, pasitikėjimo konfliktas. Na, pasikeitimai bus per stebėseną. Kai tik tai bus pasirašytas, e, pasirašyti įsipareigojimai dėl pasitikėjimo, teisinis elementas – Ir jeigu valstybės narės e, nedarys ko pažadėjusios, mes pradėsime pažeidimo procedūras, jas paduosime į Teisingumo teismą. Tai mes galime ir turime daryti. Labai ačiū. Aš dabar suprantu, kodėl jūs taip laukiate trialogo dėl ISA 2020. Galiu patikinti, kad mūsų pranešėjas nebus e, e, bailus kai prieisime prie šio klausimo. Toliau, Udo. Ačiū. Dieser Ausschuss hat und darauf äh, haben Sie hingewiesen. Šiandien buvo įdomu išklausyti jūsų nuomonės. Ir galiu pasakyti, kad jūsų, mūsų komitetas yra Eurostat teisės gynės daug kartų net ir e, prieš tai, kai jūs atsidūrėte visuomenės e, nuomonės centre. Pirmininkė apie tai kalbėjo ir kiti apie tai yra kalbėję. Eurostat įgaliojimai panašu greitai bus išplėsti ir jūsų veiklos politinė reikšmė padidės. Sakėte, kad mes, politikai, turite, mum, turime jums pasakyti, kas svarbiausia. Tačiau, mano nuomonė, jeigu eurozona e, nori atgauti balansą, e, tai ir turime suprasti, kad nekalbame tik apie duomenis iš nacionalinių biudžetų. Turime kalbėti ir apie politikos įgyvendinimo praktiškai aspektą. Ar yra sukurta priemonių kovai su nedarbu, kurios valstybės narės galėtų išmatuoti švietimą, mokymą, e, profesinį auklėjimą galima išmatuoti tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Lygiai taip pat sveikatos politiką galima įvertinti iš skirtingų pusių. Ateityje galėsim padaryti turbūt dar daugiau, kad galėtume išmatuoti, e, ką valstybės daro, kad žmonės nesusirgtų. Manau, kad reikia ieškoti būdų nubausti valstybės narės kurios e, dirba nepakankamai. O mano klausimas būtų toks. Jeigu norime sugriežtinti Europą 2020 politiką, ar jūs galėtumėt e, sukurti mums e, valstybėms narėms tinkančią griežtą statistiką? Aš atsakyčiau, kad palaipsnis e, kokybės užtikrinimo sistemos išplėtimas e, padės tai padaryti. Tai toks pat, kokį mes pritaikėme fiskaliniams duomenims. Kaip pasakiau, fiskaliniai duomenys turi apimti skolą ir e, biudžeto deficitą. Tai yra esminis dalykas. Jau dabar yra sukuršta, sukurtas gana griežtas um, vertinimo mechanizmas tam. Kitas fiskalinių duomenų uh, rinkimo etapas e, bus e, vadinamoji e, lyginimo lentelės, švieslentės rodiklių sistema. Tie rodikliai be bejonės bus kur kas sunkiau, sunkesni vertinančios kokybės požiūrių, nes šių duomenų rinkimas yra susijęs ne tik su visuomeniniu sektoriumi, bet jis apima ir, apie priva, ir privatų sektorių, ir privačios būstus. Todėl mums bus gana sunku uh, E, užtikrinti tokį pat kokybės e, lygmenį. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mes turime sukurti gerą e, kokybės užtikrinimo sistemą vadinamiesiam švieslentės rodikliams. Ir EDP duomenų struktūra bus tokia, bus statistinis reglamentas, o virš jo dar bus vadinamasis 479 reglamentas, kuriame yra kalbama apie valdymo struktūrą užtikrinančią kokybę. Ta pati norim pasiūlyti ir vadinamiesiams švieslintės rodikliams kitame etape. O trečiasis žingsnis, trečiasis etapas bus toks, kai Europa 2020 pagrindiniai rodikliai ir antrojo sluoksnio duomenys bus e, stabilizuoti ir e, kai tie duomenys bus realiai naudojami, aš esu tikras, kad politinėse diskusijose naudojant bus galima E, užtikrinti tų, gerą tų duomenų apsaugą. Yra labai geras Čarlzo Good e, įstatymas, kuriame yra sakoma, kad kai statistikos rodikliai yra, gali būti naudojami politiniams tikslams, jie yra geri. E, Maastrichto sutarties metu, rengimo metu nebuvo domimasi duomenų rinkimu per daug, bet tik pradėjus naudoti sutartį ir pasitelkus statistiką sprendimų prieimimo mechanizme, rodikliai tapo įdomus e, įvairiems sprendimų prieimėjams. E, aš nenoriu tokios resursų klausimo dabar kelti, bet galiu pasakyti, kad resursų klausimas negali būti absoliutus, bet jis leidžia rasti europinį sprendimą. Dabar mes e, suprantame, kad e, e, tą patį dviratį išradinėjom 27 valstybėse narėse daug kartų. Ir iškyla klausimas labai skubiai, kaip sistemą galima pakeisti taip, kad ji E, leistų atlaisvinti reikalingus išteklius kokybės užtikrinimui. Sven. Ja, vielen Dank, Herr Rademacher, für Ihr. Dėkoju, ponas Gigald. Ačiū už Jūsų vizitą. Pas mus norėčiau grįžti prie keletų Jūsų pranešimo aspektų. Pirmiausia, rodikliai susijęs su 2020 metų strategija. Į savo tinklalapyje jūs pabrėžiate visai teisingai šių duomenų svarbą. Ir, na, gaila, tačiau dėl aplinkosaugos rodiklių, tenka pasakyti štai, kad 2009 metais baigėsi duomenų serija, o kas gyvyko 10-aisiais, neaišku. Visi rodikliai, kiti baigėsi taip pat 2010 metais, tačiau jeigu gegužės gale mes gautume rekomendacijas susijusias su Europos semestru, bus sunku priimti sprendimus. Tad aš norėčiau paklausyti, kaip būtų galima aktualizuoti jūsų pateiktus skaičius, kad dėl vadinamosios contingent liabilities. Šalia pensijų yra ir kitų svarbių klausimų. Tad norėčiau paklausti, kaip ketinate šešių dokumentų paketo reikalavimus įgyvendinti. Ten yra numatyti labai aktualūs reikalavimai, nes mums nebūtų naudinga turėti e, duomenys apie deficitus paralelinėje apskaitoje, kur nesižvelgiama į skolas. Man šis klausimas labai svarbus, norėčiau paklausti, ką jis presdami darote. Ir paskutinis klausimas. Pranešime be kita ko yra pasakyta, kad mes norėtume aiškesnių, lengviau suprantamų duomenų. Norėtume turėti galimybę pasinaudoti pateiktais grafikais susijusiais su mėnesiniais pranešimais. Šiuo... Čia norėčiau pasakyti, kad esu vienas iš sudomenų aktyviausių naudotojų ir galėčiau pasakyti, kad galima žengti dar toliau. Kaip ketinate sureaguoti į parlamento pageidavimus šiuo klausimu? Atsakymas. Dėkoju. Pirmasis atsakymas galėtų būti toks. Ir man jis yra sunkiausias. Ir e, būtina gerinti socialinių ir aplinkosaugos duomenų aktualumą. Jie yra labai skirtingo pobūdžio duomenys, lyginant su ekonominiais ir finansiniais duomenimis. Be abejo, mes, kaip žinia, labai stengiamės dėl BVP rodiklių ir dėl kitų rodiklių, stengiamės, kad tas rodiklis būtų kuo aktualesnis, kuo naujesnis. Dirbame ir su Europos komisijos tarnybomis, palaikome ryšių su jomis. Ir ne tik Eurostato tai yra reikalas. Tiesiog mes, kai tie duomenys renkami, galėtume geriau bendradarbiauti su kompetentingomis struktūromis ir direktoratais, kad būtų galima geriau atlikti statistinius skaičiavimus ir kad tie duomenys būtų kuo labiau susiję su egzistuojančia realybė, kad jie būtų kuo naujesni. Mums kyla klausimas, kaip toli mes galim eiti kopijuodami vieną ar kitą modelį susijusi su tuo modeliu, kai statistiniai duomenys paremti stebėjimu. Tačiau, kai žvelgiame atgal, apžvelgdami kainų statistiką, pavyzdžiui, mes matome, kad kainų indeksas dabar yra tas rodiklis, kuris yra aktualus, kuris yra tikslus atspindintis nūdienos situaciją. Ir mes Kalbant apie nacionalinę apskaitą, manome, kad tas rodiklis yra tikslus ir kad tai galėtų būti metodas pritaikytas nacionalinėje apskaitoje. Lygiai taip pat reikėtų rasti geresnių rodiklių rinkimo metodų socialiniams ir aplinkosaugos duomenims. Na taip, dėl kai kurių aspektų čia dar nesame tobulai veikiantis, dirbantis. EU silk e, pasitelkėme metodą. Mes tengiamės taip pat geriau pateikti duomenys apie energetikos sektorių. Jeigu pažiūrėtumėte į 12 metų duomenys, kurie buvo paskelbti, tai pamatytumėte, kad jie gauti ir surinkti buvo greičiau negu kada nors praeitie tai būdavo daroma. Tačiau problemų tebelieka e, dirbant su nacionaliniais duomenimis. Na taip, atsižvelgsiu tai, ką jūs minėjote ir mes pasistengsime daryti viską, ką, e, kas įmanoma, kad pateiktume kuo daugiau statistinių duomenų, bendradarbiaujant, pavyzdžiui, su mūsų kolegomis iš atitinkamo Europos komisijos direktorato. Jie taip pat galėtų padėti mums parengti kai kurios rodiklius. Dėl nenumatytų įsipareigojimų, čia norėčiau paminėti keturis tipus papildomos informacijos dalykų. Pirmiausia, viešųjų bendrovių bendra skola, trečia vyriausybės įsipareigojimai, aš jau kalbėjau šiek tiek apie tai, ir ketvirta tai yra įsipareigojimai susiję su privačtaus ir viešo sektoriaus partnerystė. Mūsų planas yra jums pateikti kuo geresnius duomenis, kuo daugiau informacijos, kad galėtumėt gauti visą ištisą rinkinį tos informacijos ir skaičiavimus, kad galėtume sudaryti aišku vaizdą, kokia yra finansinė situacija valstybėse narėse. Tačiau tuo pat metu norėčiau pabrėžti, kad Maastrichto skolos rodikliai yra e, vienas svarbiausių dalykų čia. Mes turime e, skaičiuoti tai, kaip yra nustatyta numatytuose teisės aktuose. Ir buvo susitata apibriežti skolą pagal tam tikrą nustatytą metodiką, remiantis tam tikromis nustatytomis koncepcijomis. Ir daugelis operacijų dabar turi įtakos ir turtui, ir pajamoms, ir įsipareigojimams. Visą tai yra tie dalykai, kuriuos turime integruoti, rengdami duomenis. Taigi, Kaip žinia, kalbant apie skolą, reikia peržvelgti abidvi balanso pusės ir įvertinti visus aspektus. Ir visa tai yra tie dalykai, kurie apima daugiau, negu mes dabar darom. Na, kai dėl suprantamumo, ką e, norėčiau pasakyti, kad mes dar matysime su jumis ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs keliate šitą klausimą dėl duomenų suprantamumo, dėl aiškumo vartotojui. Daugelis vartotojų e, gali e, tai, tuo, tuo, tais duomenimis naudotis daugiausia, tai duomenų naudotojai yra patenkinti mūsų pateiktais duomenimis, tačiau jūs turbūt turėsite uh, ir dar ką mums pasakyti, ką mes turėtume padaryti geriau, kad tie duomenys būtų paprastesni naudoti. Ačiū. Ačiū dabar, Sofija. Ačiū pirmininkė. Trumpas klausimas. Jau savo atsakymuose, savo pasisakymę gana pozityviai kalbėjote apie viską, dėl ko susitarta, dėl naujų taisyklių, struktūrų. Tačiau atsakymuose e, šiek tiek atsargiau vertinate įgyvendinimą tų taisyklių ir galvodama apie pono Okohomo prisistatymą šiame komitete praėjusiu metu e, rudenį. Jis buvo mandagus, tačiau labai neigiamai kalbėjo apie visko, kas sutarta įgyvendinimo e, tempą, ypač apie Elgesio kodekso. Na ir jeigu turime bendrą valiutą, tai kiek reikia supratimo nacionalinėms tradicijoms, jautriems klausimams modeliams ir nacionaliams sprendimams. Nes viskas gerai, kol kiekvienas atsakingas tik už save, tačiau turime bendrą valiuką, tai ką bedarytų viena šalis, kaip pastaruoju metu pastebėjome, turi įtaką kitoms šalims. Ir tie du dalykai, tai yra tai, kad yra šalių, kurios neįgyvendina to, ko sutarta, tai yra jų statistika E, švelniai sakant, e, nėra labai patikima ir kita vertus tai gali turėti įtakos kitoms šalims. Aš kalbėjau mandagiai ir optimistiškai, mano toks darbas, tačiau e, paminėjau taip pat ir blokuojantį faktorių. Yra blokuojančių faktorių šiuo metu bendros Europos statistinės sistemos įgyvendinime. Manau, manau, kad savo atsakymuose aš tikiuosi gana sąžiningai pasakiau, kokie yra tie blokuojantis veiksniai. Ir čia mes susidurėme su situacija, kuri nėra unikali vien tik statistikai. Ta metamorfozė iš koordinuotos nacionalinės sistemos perėjimas prie europinės sistemos išskaitos pagal nacionalinės valstybės. Tas procesas yra skausmingas. Tačiau aš visiškai sutinku, kad dabar esame tokioje situacijoje, to, e, kur turime pokyčius ir įgyvendinti pakeitimus, kaip e, nustatyta 9 metų statistikos reglamente. Nes čia ten kalbama apie Europos e, statistikos sistemą, o ne koordinuotą nacionalinę statistikos sistemą. Jau minėjau bendrosios rinkos statistiką, tai atitinka tam, ką jūs sakėte. Jeigu įsivaizduojame, kad Niderlandų BVP dabar, pavyzdžiui, skaičiuojami remiantis išorės prekybos statistika, kuri nedėra su kitų valstybių narių e, išorės prekybos statistikos e, modelių. Nes Niderlandai sako, kad mes nepasitikime importo duomenimis, kuriuos gauname iš e, kaimynų, mes patys jūs turime apskaičiuoti. Ir po to šis skaičiavimas patenka į BVP skaičiavimą. Matote, kaip yra. Turime BVP apskaičiavimo autonomiją, valstybės narėse, tačiau neturime suderinamumo, nes juos naudai, naudoja skirtingus domenų šaltinius, nesuderintus šaltinius. Mūsų pasiūlymas būtų užbaigti e, tą tolerancijos spragą. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, yra demografija. Šiuo metu toleruojame e, e gyventojų apibriešties variacija, tai yra Tai nėra 10 procentų, bet yra pakankamai didelis procentas, kuris kelia rūpestį. E, taigi gyventojų rezidentų skaičiavimas nėra unikalus. Mes inicijavome diskusiją ir kreipsimės į jūs e, su pasiūlymu, kur bus aiškiai apibriešta, kad e, gyventojai rezidentai turi būti matuojami pagal vieną apibriešti, kaip ir austriams, pavyzdžiui, taikoma. Na ir čia bus e, stambių pokėšių, bus e, tam tikras lakmuso papirėlio testas taikomas e, kitais ar dar kitais metais ir pamatysime, ar valstybės narės iš tikrųjų priims tą pokytį perėjimą prie Europos statistikos tarny, sistemos. Matome, kad Vokietijos žemės ir parlamentas yra pareiškę nuomonę prieš reglamentą 223 argumentuojami tuo, kad e, kišamasi į administravimo subsidiarumo sritį Vokietijoje. Taigi mūsų laukia tokia dar kova. E, atsiprašau, kad tenka taip pasakyti. Ačiū. E, Hansas Peteris. Ačiū, ponia pirmininkė. Generalinį direktorių Radė Macherį. Aš esu e, jūs, e, jūsų fanas, kaip žinote, tačiau man na, sudėtinga sekti jūsų veiklą gana artimai. Ar skaitėte šios dienos špygelio straipsnį apie Italiją? Ten patikimas sąrašas visų žingsnių, e, kurie leido Italijai prisijungti prie euro. Žinau, kad tai istorija, bet e, ten viskas gana detaliai aprašoma. E, jie, buvo, jie paklausė Vokietijos vyriausybės narių, kaip viskas įvyko. Viskas buvo gana baisu ir atrodo, kad kalties kažkiek tenka ir Eurostatui. maždaug 1998 metais atrodo buvo e, šiek tiek e, keičiami visokie skaičiai, parduotos aukso atsargos ir galų gale Italija buvo priimta į eurozoną E, darant politinį sprendimą. Čia paminėtas Horstas Kioleris, kuris buvo departamento direktorius ir sakė, kad e, Italijos prieimimas į eurozoną kelia ypatingą riziką. Turint galvoje tai, kas padaryta, siekiant pagerinti e, šalies finansinius išteklius ir panašiai. panašiai. Ar galima pasakyti, kad nebus panašių atvejų kaip e, su Italija? Ko dar reikia? Pavyzdžiui, vakarykštė Italija galėtų būti rydienos Lenkija. Yra politinio oportunizmo problema Europos Sąjungoje. 98 metais e, čia buvo Kolio Šrioderio rinkimų kampanija todėl e, buvo reikalinga padėti Italijai prisijungti prie eurozonos. Galiu įsivaizduoti panašią situaciją ir ateityje. Taigi, ko reikia, kad nebūtų piknaudžiaujama taip ateityje? Na, žinoma, aš paskaitysiu Špygel e, straipsnį. Aš jau jį turiu parsisiuntęs į iPadą, dar neturėjau jo laiko paskaityti. Žinoma, čia kalbama apie 10-mečio pabaigą, kuomet Eurostato situacija, jo pozicija, ištekliai buvo visiškai kitokie. Manau, kad nemanoma tų dalykų lyginti. Pavyzdžiui, šiuo metu, tuo metu net nebuvo skyriaus, kuris dirbtų su finansų statistika. Buvo poskiris, kur dirbo 2-3 žmonės labai maža, ma, mažas vienetas atsakingas už e, tokią statistiką. E, ir tai yra susijęs su mano ankstesnių pavyzdžių dėl gerų įstatymų. Na ir po to mes susidūrėme su visokiamis naujovėmis. E, tai yra kaip kaip e, įtakoti finansinę statistiką. Man 10-mečio e, pabaigos rodiklis yra toks, kad e, trys žmonės dirbo tuo metu su tais duomenimis. Dabar turime 50 žmonių, kurie dirba vien tik tai su finansų statistika. Mes vykdome dialogą su, dabar jau su penkiomis valstybėmis narėmis E, kur apsilankėme ne tik e, centrinėmis statistikos e, valdybose, bet vykstame, vykstame ir į regionus, į administracinius padalinius, skaitant Vokietiją ir Austriją. Ir dabar galime pasakyti, kad šiuo metu turime palaikomą tam tikrą inventorių, kuris mums leidžia įvertinti finansinės statistikos kokybę visose valstybės narėse. Ir Kai tik pamatome kokį nors e, pavojų duomenų kokybei, iš karto pradedame metodinį vizitą. Tai yra na, techninis žargonas, e, kuris e, naudojamas siekiant, kad pasiekta rizikinga stadija. Čia atvykau pasikalbėti apie fiskalinius duomenis, tai dabar mūsų situacija yra visiškai kitokia negu 10-mečio pabaigoje. Ko trūksta Eurostatui? Vėlgi, sakyčiau, problema yra ištekliai. Problema taip pat yra ir kolegų nacionalinėse valstybės narėse įtaka ir e, galimybė kontroliuoti savo šalise, kas vyksta. Bet visa tai yra ir. E, mūsų pasiūlymo dalis, keičiant statistikos reglamentą. Taigi pamatysite, kad mes siūlome stiprinti koordinacinį nacionalinių statistikos institutų vaidmenį ir tai, man atrodo, yra ta trūkstama grandis, kuri leistų kolegoms bet kurioje sostinėje būti tą statistikos įstaigą turinčią priemonę ir galės kontroliuoti tai, kas vyksta šalyje. Thank you. Uh, Liam. Ačiū, Liemas. Merci. Alors, moi, j'ai trois questions précises. Turiu tris tikslius klausimus. Pirma. Dėl Graikijos. Ar jūs, Eurostatas, žinojote, e, kad egzistuoja e, Graikijos e, skolos skaičių patikimumo problema prieš prasidedant e, valstybės skolos kriziai? Tai yra pirmas klausimas. Ir e, mano kolega iš Italijos turbūt tą patį klaustų. Jūs atsakėte, kad reikia grinų pinigų, bet aš vis tik norėčiau sužinoti jūsų konkretesnį atsakymą. Antras klausimas yra susijęs su tuo, ką jūs sakėte dėl rodiklių, kuriais būtų galima vadovautis priimant ekonomikos politiką. Dabar iš esmės e, e, galvojant apie e, biudžeto sutartį, daugiausia yra diskutuojama dėl valstybės biudžeto, dėl struktūrinio biudžeto. Tai yra dabar diskusijų esmė. Jūs Eurostate, kaip skaičiuojate tuos dalykus ir kokia yra jūsų nuomonė, ar tie rodikliai iš tiesų yra tokie aktualūs. Daug makroekonomistų sako, kad tie rodikliai yra sukurti per trumpą laiką, dėl to jie nepakankamai gerai atspindi e, dabartinio biudžeto deficito struktūrą. Ir ne visai aišku, ko iš tikrųjų biudžetams reikia. Taigi dar kartą klausiu, ar tie rodikliai iš tiesų tinka tam, kad jais būtų galima vadovautis dabar vykdant, kuriant ekonomikos politiką. Ir ar jie gali būti naudojami e, biudžet, kaip biudžeto priemonė, neutralizuojanti biudžeto priemonė. Tikiuosi, kad jūs supratote, ką aš norėjau paklausti. Ir paskutinis klausimas. E, mano kolegos jau sakė, kad yra sukurta jungtinių tautų programa, e, E, kuri, pagal kurią e, yra renkami duomenys dėl vadinamosios e, žmogaus socialinės raidos. Ir tie duomenys galėtų atspindėti ekonomikos augimo tendencijas. Ar tokie, aš žinau, kad jūs kalbėjote apie ekologinius aplinkos apsaugos rodiklius, ar jūs šiandien turite e, jūsų apmąstymo akiratyje ir socialinės raidos duomenis? Uh, Ačiū. Jūsų pirmasis klausimas, ar Eurostatas žinojo apie Graikiją? Would... Aš e, sugrįsiu prie mūsų 2010 m. sausio mėnesio ataskaitos. Toje ataskaitoje sakoma, kad e, reikėtų e, peržvelgti daugelio metų pranešimus spaudai. Nuo pat 2005 metų Eurostat su viena išlyga E, abejodavo dėl Graikijos duomenų. Mes visuomet padėdavom klaustuką e, gavę informaciją apie Graikiją, gavę Graikijos duomenis. Taigi tai rodo, kad abejonių egzistavo. Mes žinojome, kad problemų yra. Kita vertus, mes e, buvome šiek tiek kaip prokurorai matėme signalus, matėme tam tikrus ženklus, bet negalėjome nieko įrodyti. Kadangi buvome savo kolegų Graikijoje paprašę atsakyti visus klausimus susijusius su duomenimis. Aš pats vos pradėjęs dirbti Eurostate, e, pirmąją komandiruotę turėjau būtent į Graikiją ir aš tada klausinėjau jau, ar jau patikrino tą, ar patikrino tą. Ir tada raštu gavom patvirtinimą su ministro parašu, kad viskas yra tvarkoje. Taigi, tada buvo neįmanoma įrodyti, kad duomenys nėra teisingi. Ir tada mes 2010 metais savo ataskaitoje pasitelkėme neįprastą formuluotę. Sakėme, tyčinis nepakankamas ar neteisingas informacijos pateikimas. Ir e, tai e, yra komisijos turbūt labiau formuluotė, taigi e, buvo šiek tiek abejonių dėl duomenų atsiunčiamų, tačiau tuo metu mes neturėjome dar įgaliojimų aiškiai ir garsiai pasakyti, kad e, mes norime gauti balansus ataskaitų, pavyzdžiui. Dabar padėtis pasikeitė, mūsų įgaliojimai e, išsiplėtė ir mes jau dabar galime panaikinti apribojimus. Mes jau dabar esame matę apskaitos knygas. Kitas klausimas - struktūrinis deficitas. Ar jūs naudojate statistikoje tokią koncepciją? Ne, to nedarome. Mes naudojamės deficito apibrėžimu, kuris pateikiamas mūsų reglamente. Tai bendrai valstybės deficitas, kuris yra matuojamas kasmet ir kas ketvirtį. Ketvirtinė ataskaita jau sukuria neblogą vaizdą, e, kaip įvykiai klostosi. Ir trečias klausimas e, - žmogaus socialinės raidos uh, E, rodikliai. Jungtinės tautos jais naudojasi. Ne, mes jais nesinaudojame, kadangi e, susilaukėme nemažai kritikos. E, tuose socialinės raidos rodikliuose yra tam tikra sistema, kurios mes netaikome. Ir mes nemanome, kad oficialioji statistika galėtų būti apibendrinta 20 ar 25 rodiklių iš įvairiausių gyvenimo sričių. Pagal tam tikrą koeficientą, e, sukuriant kažkokį dirbtinį rodiklį. Tai yra tom sudėtinis koeficientas ir nėra iškaus e, normatyvinio mechanizmo, kaip e, jis yra koreguojamas. Aš jums siūlyčiau nueiti į mūsų interneto svetainę ir pažvelgti į Eurostato rengiamą ataskaitą apie subalansuotą ir tvarę plėtrą. Ten pamatysite visas sudėdamasias e, žmogaus socialinės raidos rodiklio dalis. Taip pat net yra politiniai tikslai nurodyti pagal rodiklius. Ir Europoje 2020 norime taikyti tą pačią taktiką. Rodiklius pasitelksime taip, kaip jie dabar yra apibriežti ir pagal chronologinę tvarką mes juos atskleisime ir e, nepasitelkėme aiškius e, simbolius. Pavyzdžiui, yra saulutės simbolis, e, kuris rodo, kad rodiklis yra stebimas, rodiklis yra įtrauktas bet e, lygiai taip pat bus kitokių simbolių, kurie rodys, kad e, juos yra sunku e, kontroliuoti. Jeigu nueisit į mūsų svetainę, tai geriau suprasit, kaip kas vyksta ir geriau suprasite, kur Europoje statistiškai yra einama į priekį, kur ne. Dėl piliečių politikos supratimo. 2013 metais, kitais metais savo ataskaitoje įrašysime uh, E, numanoma gerovės lygio koncepcija. Tai bus subjektivus e, gyventojų gerovės e, supratimo apibūdinimas. Mes rengiame ES silk ataskaitą, kurioje bus kalbama apie įvairiausius faktorius, tokius kaip socialinė apsauga, švietimas, sveikata, darbo rinka ir panašiai. Bet dar papildomai bus klausima, kaip jūs piliečiai įsivaizduojate, vertinate savo, e, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos um, kokybę vienose ar kitose aplinkybėse. Ir taip mes susidarysim išsamesnį vaizdą, turėsim ne tik kažkokius faktus, bet ir subjektyvų situacijos vertinimą. Ir paskutinis kalbėtojas Antolin. Bueno, muchas gracias eh, por esta. Dėkoju. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu du klausimus. Pirmiausia, konkretus klausimas, kaip galėtume pagerinti statistikos e, poveikį teisės aktams, pavyzdžiui. Mažos ir vidutinės įmonės. Dabar yra kalbama apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų būti atleistos nuo kai kurių įsipareigojimų, statistinių įsipareigojimų. Kai bus galima surinkti statistinius duomenys kitais keliais apie jas. Ir galiausiai reikia, kaip jau sakėme, kad statistinius duomenys būtų galima palyginti, kad jūs atspindėtų konkretų laiką. 20 metų strategijoje yra numatyta vadinamoji asociavimo strategija. Regionai taip pat turi bendradarbiauti, ne tik valstybės. Tad kaip galėsime surinkti informaciją susijusią su situacijos kitimu regionuose ir kokį poveikį turi 20 metų strategija įvairiuose regionuose. Dėkuoju. Norėčiau tuos du klausimus atskirti. Vienas dėl regionų klausimas būtų, o kitas dėl politinio statistikos poveikio. Oficialioje statistikoje mes dar nematuojame, neskaičiuojame tų politinių priemonių poveikių. Mes, galėčiau sakyti, atsitiktinai kartais atsitinka taip, kad mūsų duomenys atitinka tai, ką mes darome pagal savo įprastinę programą. Tai kai kurių duomenų jūs galite rasti, kai kurių rodiklių galite rasti. Tačiau mes kalbame apie naštą mažoms ir rytinėms e, įmonėms, kalbama, kad tai yra politinis sprendimas. Ir dabar, regis, teisės aktai keisis ir mes tada galėsime pamatyti, kokia bus tos naštos marža. Ir čia mes pasiremsime um, kaštų ar išlaidų vadinamojų modelių. Ir aš dirbau anksčiau Vokietijoje, Vokietijos statistikos institucijos vadovu mes, turėjom, mes buvome atsakingi būtent už šį modelį, už jo įgyvendinimą. Ir ten duomenys buvo renkami, tačiau čia kol kas tai nėra e, tas dalykas, kuris būtų įtrauktas į europinę statistiką kaip rodiklis. Na, be abejo, klausimas yra labai svarbus. Daugelį rodiklių neišeina palyginti duomenų, nes, pavyzdžiui, Sloveniją ir Prancūziją lyginti labai sunku, didelis ir mažas valstybės lyginti sunku. Ypač, kai kalbam apie darbo rinką, apie socialinę statistiką ir panašiai. Turime be abejo rinktis regioninius duomenys. Ir dėl to statistiniai duomenys, jų rinkimas kainuoja saliginai brangiai, nes turite turėti patikimus skaičius susijusius su tam tikru regionu. O ten, regione, turi būti tam tikra struktūra, kurį tos duomenys renka. Ir mes dirbame iš tiesų sunkiai tam, kad bent jau socialinių statistinių duomenų rinkimų ir aplinkosaugos duomenų rinkimui galėtume pasiremti regioniniais duomenimis, kad jūs galėtumėte žiūrėti tokius duomenys, kuriuos galėtumėt palyginti. Thank you very much. Uh, um, of course. Ačiū, Valteriai. Kaip sakiau, iš pradžių parlamentas yra Eurostato pusėje. E, aišku, kai atstovavote Vokietiją, pamenu, kad teko sukryžiuoti špagas e, tripusio dialogo atvejais. E, aišku, kad mes norime geriau suprasti regionų skaičius, kaip pamenu, Mes turėjome šiokių tokių nesutarimų, bet buvo problemų Vokietijoje, renkant duomenis federalinių lygmenių kiek pamenu. Na ir parlamente mes taip pat e, nerimavome kaip ir jūs dėl Graikijos ir ta buvo viena iš priežasčių, dėl ko mes visada siekiame e, duoti daugiau galių Eurostatui. Aišku, būtų buvę gerai, jeigu tai būtų pavykę darybų, trialogo tipo procedūros būdu, o ne reaguojant į po to į krizę, į kurią pakliuvome e, dabar. Aišku, mes ir toliau jūs remiame, mes turime daug jūsų statistikos ataskaitų ir, aišku, darysime taip ir toliau. Neturiu klausimo, tiesiog noriu pasakyti, kad mes esame jūsų pusėje, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tikslus. Man atrodo, kad jeigu valstybės narės nori turėti suverenitetą savo duomenų srityje, tai jos turi suverenitetą BVP prasme ir turi, e, galbūt užsinorės jos taip pat e, suvereniteto e, numatyti skolos palūkanas joms. Na, viso suvereniteto turėti negalima. Taigi ačiū už atvykimą pas mus. Aišku, sutiksime ir ateityje. Buvo labai įdomu pasikalbėti. Ir e, pasinaudoti jūsų puikius srities išmanimų. Ar turime kitų klausimų? Ne. Taigi kitas posėdis įvyks gegužės 14 dieną, čia pat Briuselėje, keistų metų nuo 16.30 iki 20 valandos. E, bus svarbus balsavimas. Šiuo metu mes ketiname balsuoti dėl dviejų dokumentų paketo, dėl hipotekos ir kredito reitingų. Taigi 14 dieną nuo 16.30 iki 20. .00.